platz zu nehmen meine damen und herren! liebe kolleginnen und kollegen! gerbiamos kolegės gerbiami kolegos trys šimtų kilometrų per valandą greičiu praūžęs taifūnas e, filipinuose paliko labai daug žmonių aukų žmonės laukia mūsų pagalbos, žmonės neturi e, vandens, neturi maisto produktų, pro, e, pagalba jau pradėta teikti, tačiau vis dėlto kai kurie katastrofos regionai dar yra atskirti nuo viso pasaulio ir ten vyrauja chaosas. Ten reikia kovoti ne tik tai su skurdu, badu ir epidemijomis, bet žmonės ten taip pat turi kovoti dėl savo gyvybės. Tarptautinė bendruomenė turi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad padėtume tiems žmonėms, kurie pateko į nelaimę. Sugriauti miestai ir kaimai laukia mūsų solidarumo. ES įsipareigojo teikti humanitarnę skubę pagalbą ir taip pat ilgalaikę pagalbą atstatymui. 11 milijonų žmonių Filipinuose e, buvo paliesti šio taifūno padarinių. 660 tūkstančių žmonių prarado savo namus, dabar yra likę be pastogės. Tarptautinis Raudonasis kryžius skelbia, kad 22 tūkstančiai žmonių dar yra, 22 tūkstančių žmonių pasigendama pasaulio pagalbos organizacijos sako, kad tie skaičiai galėtų būti daug didesni. Europos parlamento vardu norėčiau pasakyti nukentėjusiems, pažadėdamas, kad atliksime viską, ką galime, kad galėtume vykdyti kartu atstatymo ir padarinių likvidavimų darbus. Ir taip pat aš norėčiau išreikšti mūsų visų vardu solidarumą su aukų šeimomis ir todėl prašau pagerbti jas tylos minutę. Herzlichen Dank. Dėkuoju. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, man labai džiugu pasveikinti 150 mokinių iš 33 valstybių, kurie dalyvauja Euronest skola programoje. Jie atvyko į mūsų plenarnę sesiją, nuoširdžiai sveikinu juos. Dvi dienas ES valstybių - Armenijos, Azerbaidžiavno, Baltarusijos, Gruzijos, Azerbaidžiano ir Ukrainos. Domėjosi pagrindinėmis temomis, kurios gyvenamos mūsų parlamente. Tai labai svarbu jauniems žmonėms, kurie domėjosi demokratiniais procesais, energetikos e, temomis. Dėkoju, kad jūs atvykote ir dalyvavote šioje programoje. Taip pat e, džiaugiuosi, kad diskusijos vyko labai sklandžiai ir su didžiuliu entuzijazmu. Ir sako, kad jūs niekiek nenusileidote diskutuodami mūsų patyrusiems parlamentų kolegoms. Taigi, kuo geriausios sėkmės jūsų gyvenimo kelyje. Dabar norėčiau paskelbti spalio 24-ąją sustabdytą mūsų plenarinio darbo tvarkės sesiją, plenarinė būtų sesija ir skelbiu jos atnaujinimą. Pirmininkė, e, šį rytą apie šimtą tūkstančių žmonių e, žygiavo Bukovos gatvėmis. Mes norė, jie norėjo prisiminti E, tai, kas įvyko prieš 22 metus e, tame mieste. Mes pirmą kartą e, surengėme tokį paminėjimą Bukove po Kroatijos įstojimo. Ir mūsų atstovai yra čia plenarinėje sesijoje. Norėčiau visus paprašyti, paraginti pagerbti visus, kurie žuvo Bukovoje. Mes dabar visi turėtume gyventi suvienitoje Europoje. Ačiū. Dėkoju Stier už šitą informaciją. Spalio 24-osios plenarnės sesijos protokolai ir visi dokumentai yra pateikti. Ar kas nors prieštarautų dėl jų patvirtinimo? Tvirtiname protokolus. Dabar pranešimai. Vokietijos federacinės vyriausybės atstovai informavo apie Gabriel ir Breyer išrinkimą į parlamentą. Štauner dabar užims Kerner vietą ir Štajer Katarina Nosbrander vietą po įvykusių rinkimų ir pagal, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės minėti kolegai, kolego, minėti kolegos, tai yra Štauner nuo 30 spalio ir kiti kolegos nuo spalio 31 naujų pareigų ir dabar gali dalyvauti Europos parlamento veikloje. Jeigu niekas nebejoja dėl šitų parlamentarų įgaliojimų, kadangi nėra pateikta jokios prieštaraujančios e, informacijos, tai reiškia, kad minėti išinti kolegos jau nebegali vykdyti parlamento narių pareigų. Lenkijos atitinkamos institucijos uh, perdavė informaciją dėl Čimanski imuniteto atšaukimo. Ir šitas prašymas buvo pateiktas atitinkamam komitetui. Komitete yra gauta atitinkamų kolegų informacija, gauti sąrašai ir tie sąrašai bus paskelbti ir tos konkrečios pavardės bus patvirtintos. Atitinkamas komitetas uh, taip pat, pat išpatino patikslintą parlamento priimto dokumento tekstą ir šitas patikslinimas įsigalioja, jeigu per 24 valandas kur nors frakcija arba 40 parlamentarų neprie prieštaraus tam tekstui. Taigi šitas tekstas bus pridėtas prie šitos dar potvarkės protokolo parlamento pirmininkas kartu su tarybos pirmininku pasirašė dešimt dokumentų ir šitie dokumentai taip pat bus pridedami ir skelbami, skelbami kartu su šios sesijos protokolu. Dėl šios darbo tvarkės galimo pakeitimo ir tvirtinimo pagal 137 mūsų darbo tvarkos taisyklių nuostata, darbo tvarkė buvo patvirtinta. Ir norėčiau paklausti, ar kas nors turėtų pasiūlymų dėl darbo tvarkės, dėl procedūrų ir dėl balsavimo dėl MMF. Aš pereisiu prie šitų dalykų vėliau, suteiksiu žodį vėliau. Aš vis dėlto norėčiau pasakyti, kad mes e, užrašėme kalbėti šią temą.